ir jeigu iki protokolo paskelbimo niekas neprieštaraus, kandidatūros laik, bus laikomos patvirtintomis. Toliau darbo atvarkė komisijos pirmininko pavaduotos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Egipte. Jos vardu pasisakys ponas Mavrojanis. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmą kartą savo istorijoje egiptiečiai galėjo pareikšti savo valią taikiamis sąlygomis rinkdamiesi asmenį, kuris turėtų geriausiai atstovauti jų lūkesčiams. Čia 25 dienos rinkimais baigėsi rinkimų procesas, kuriuo buvo paženklintas Egipto demokratinės permainas. Europos Sąjungos prezidentas Van Rompuy komisijos pirmininkas Baroso Keitė Ešton pasveikino Egiptą su šiais įspūdingais istoriniais pokyčiais ES e, stebėtojų misija tarptautinės organizacijos nepranešė apie jokius sisteminius didesnio masto rinkimų pažeidimus, kurios e, būtų turėjusios įtakos jų rezultatams. ES atliko labai svarbu vaidmenį koordinuodama rinkimų stebėjimą, stebėjimo veiklą per savo atstovybę kairę. vadovaujant prezidentui Mursi. Tikėsime, kad visi egiptiečiai galės naudotis savo pagrindėmis teisėmis ir demokratinėmis laisvėmis ir kad suklestės nepriklausoma pilietinė visuomenė. Palankiai vertiname visus Egipto valdžios prezidento Mursi paskelbtus pareiškimus dėl e, Egipto tarptautinių įsipareigojimų laikymosi siekiant uh, užtikrinti stabilumą regione, e, taikos e, sutartis su Izraeliu yra labai svarbi, jai tenka ypatingas vaidmuo karinių pajėgų. E, aukščiausias teismas garantavo, kad sutartis toliau liks galioti ir naujoji Egipto valdžia laikysi šio principo. Esame tikri, kad nauja Egipto valdžia ir toliau atliks konstruktyvų vaidmenį, spręsdama problemas regione bei siekdama Egipto sustaikymą su Palestina. Ir kad permainos bus tęsimos, kad bus kuriama tvariai demokratinė santvarka, tačiau tai užtruks gal ilgą laiką. Egiptas tačiau niekuomet nebus toks kaip buvo, nėra kelio e, atgal. Birželio 17 dieną karinių pajėgų aukščiausiai taryba paskelbė e, deklaraciją, kuria e, paleidžiami žemutiniai parlamento rūmai, tai kelia susirūpinimą. Ir karinių pajėgų aukščiausiai taryba prisėmė teisė, kurios galės bei apribojo uh, ženkliai demokratiškai išrinkto prezidento galės. Birželio 25 dieną užsienio reikalų taryba pareiškė savo rimtą susirūpinimą dėl tokių veiksmų. E, vyriausioji įgaliotinė komisijos vicepirmininkė Keitė Ešton toliau palaiko glaudžius ryšius su e, Egipto valdžios institucijomis. Visos šalis turi ieškoti uh, sprendimų, kaip perduoti valdžią kuo sklandžiau demokratiškai išrinktoms e, civilės, civilinės valdžios struktūroms. Prezidentas Mursi turi dabar e, paskirti vyriausybės narius ir e, tokie procesai yra tikrai sveikintini. Jie prisidės prie nacionalinio susitaikymo procesų stiprinimo pereinamųjų laikotarpių. Labai svarbus Egipto ateičiai bus busimieji mėnesiai, kuomet bus patvirtinta nauja konstitucija ir e, tikėkime surenkti nauji e, rinkimai. Labai svarbus demokratinių permainų aspektas e, susijęs su užtikrinimu su galimybių sudarimu ir užtikrinimu nepriklausomai nuo politinių pažiūrų dalyvauti politinėme gyvenime, taip pat priklausomai nuo lėties ar, e, ar religijos. Tų svarbiausių principų būtina laikytis tam, kad jie e, galiotų visiems piliečiams, todėl tikimės, kad naujosios konstitucijos nuostatomis pirmiausiai bus saugomos visų piliečių pagrindinės teisės ir demokratinės laisvės, antra, kad armijos ir policijos struktūros taps kontroliuojamos demokratiškai išrinktos civilių valdžios ir kad bus garantuojamas teismų nepriklausomumas. Egiptas gali tikėtis stiprios ES paramos, sprendžiant politinius ir socialinius bei ekonominius klausimus bei problemas, kurios laukia ateityje. Mes tikimės glaudaus ir e, vaisingo bendradarbiavimo su naujai išrinktu prezidentu ir busmai vyriausybės siekiant stiprinti dvišalius santykius tam reikia atnaujinti formalų dialogą tarp ES ir Egipto valdžios institucijų. Vienas iš mūsų didžiausių prioritetų yra naujas veiksmų planas, kuriame atsispindėtų naujos kaiminystės politikos tikslai, kurie buvo nustatyti 2011 m. kovo ir gegužės mėnesių komunikatuose Todėl e, šį rūdienį bus numatyti atitinkami pirmieji darbo grupės susitikimai ir jų metu galėsime dar kartą pademonstruoti ES įsipareigojimą remti demokratinės permainas Egipte. Vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė palankiai vertintų Europos parlamento įsitraukimą į šios darbo grupės veiklą ir konstruktyvų indėlį į jos darbą. Demokratinės permainos e, šiame regione bei šalyje priklausys nuo pačių egiptiečių, tačiau ES dės visas pastangas, kad padėtų jiems įveikti šį rimtą iššūkį. Labai ačiū. Pirmininkas, ačiū ponė Mavrojaniu, dabar kalbės frakcijų atstovai, pirmas kalbės tris minutės ponas Piotringas, ačiū ponė pirmininkė. Egipte buvo išrinktas prezidentas per nesmurtinius rinkimus, nesmurtinę rinkimų kampaniją reikia labai palankiai vertinti šį reiškinį. LP frakcija linki naujajam kito prezidentui Mohamedui Mursi sokiojo pasiekmės, tikimės, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Pirmieji naujo prezidento pareiškimai yra labai padrasinantis. Tai, kas minėjo apie savo santykį su e, tautinėmis religinėmis mažumomis, krikščionimis, koptais galėtų tapti pavyzdžių arabų ir musulmonų pasaulį. Prezidentas Mursi galėtų netgi įsivaizduoti, kad jo e, pavaduotojų, tai yra šalies viceprezidentų, taptų koptas. Ir tai prieštarautų kitiems pareiškimams gedimiems iš arabų pasaulio, pavyzdžiui, Saudo Arabijos didžiojo muftijaus šeiko Abdullah Aziz bin Abdullah kovo 12 dieną paskelbtame pareiškime, kuris neslaukė atgarsio nei Europoje, nei pasaulyje, e, kuriame jis e, teigia, kad Arabų pusėsą reikia sugriauti visas bažnyčias esamas ir nestatyti naujų. Jei e, dabar Egipte bus pasirinkamas kitas kelias ir bus užtikrinamas taikus sambuvis tarp religijos ir politikos tuomet mes e, galime tikėtis, kad galima tarpusėje suderinti ir e, islamo tikėjimą bei politiką. Aš kaip krikščionis galiu pasakyti, kad krikščioniškos politikos nėra, tačiau esama politikos, kuri grindžiama krikščioniškos atsakomybės principas, todėl negali būti ir islamiškosios politikos, tačiau gali būti politika grindžiama islamo e, tikėjimo principais ir jeigu mes didžiausią dėmesį skirsime rūpešių žmogumi, tai galime pritarti tokiems politiniams veiksmams. Teigiamas ženklas yra taip pat tai, kad prezidentas Mursi pažadėjo laikytis tarptautinių susitarimų, Kemdeivino susitarimo tarp prezidento Sadato e, ir, ir e, Izraelio premjero. Aš džiaugčiausi, jeigu kolega Mavrojanis manęs. A, a, paklausytų dabar to, ką sakau. Tai, kad Egiptas toliau pripažįsta Izraelį yra teigiamas ženklas, tačiau Izraelis turi dėti visus pastangas, kad nutrauktų savo vykdomą neteisėtą gyvenviečių statybų politiką ir susitartų su palestiniečiais. Mes puikiai matome tačiau, kad pilietinės visuomenės organizacijos E, nevyriausybinės organizacijos negali laisvai veikti. Egipte, pavyzdžiui, Konrado Adenauerio fondo atžvilgių dabar yra pradėtas teisminis procesas dėl tarimai nelegalios veiklos. Tas procesas tęsimas. Mes raginame Egipto valdžią nutraukti e, šios pradėtus procesus ir sudaryti sąlygas dirbti toms institucijoms Egipte, kurios gali dirbti visame pasaulyje ir padeda gurti pilietinę visuomenę, kuri prisidėtų prie demokratijos ir laisvės raidos. Ačiū kolegai Petringui. Dabar kolega Panceri dvi minutės kalbė. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, galime pasakyti, jog pono Mursi, prezidento Mursi e, išrinkimas yra jau žingsnis pirmin ir negalime to vertinti kaip savaime suprantamo dalyko. Buvo du sprendimai priimti Konstitucinio teismo. E, taigi vyriausių karinių pajėgų taryba paleido parlamento žemutinius rūmus, padėtis paaštrėjo. Po to buvo paskelbta atitinkama deklaracija dėl konstitucijos, kuria buvo pribojamos pakankamai ženkliai prezidento galios bei perimtos teisėkuros funkcijos. Savo pirmame pareiškime po išrinkimo Mursi pareiškė, kad sieks suvienyti Egipto gyventojus, jo visuomenę kalbant apie išorės e, užsienio politiką, jis pareiškė, kad laikysis prisimtų anksčiau tarptautinių įsipareigojimų. Taigi po tam tikro nestabilumo laikotarpio po prezidento rinkimų galime tikėtis naujos eros, per kurią Egiptas toliau sparčiai judės demokratijos kūrimo žmogaus teisų stiprinimo kryptimi bei sukurs atitinkamą ekonominę santvarką, kurią pastelkus galės e, spręsti e, dabartinės ekonominės ir finansinės problemas. ES čia gali vaidinti labai svarbu vaidmenį, e, galėtų dvišaliais pagrindais padėti naujam prezidentui vykdyti demokratizacijos procesą ir uh, spręsti ekonominės ir finansinės e, problemas, kurių neįsprendus kiltų grėsmė šalies stabilumui. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū kolegai Pansėri, dabar kalbės kolegė Šakė dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Egipto, um, mes rėmėme Egipto žmonės ir prisijungėme prie um, jų džiaugsmo išrinkus naująjį prezidentą. Tai ne karinių pajėgų prezidentas, bent jau taip atrodė ar taip atrodo dabar. Bet taip pat turime paremti Egipto žmonės e, ir pasakyti jiems, kad e, dar ilgas kelias jų laukia, kur jie turi nueiti, kol šalis taps tikrai demokratiška. Kai kuriuos elementus e, Egipte dar reikia įgyvendinti. Demokratinę kontrolę ir kitus dalykus, nes panašu, kad įvairi, įvairi netinkama praktika Egipte vis dar um, paplitusi. E, reikia paraginti prezidentą pagaliau baigti karo teismą civiliams. E, visiškai nepriimtina tai, kad dėl politinių priežasčių yra kalinama labai daug žmonių kalėjimuose ir vis dar daug žmonių yra nuteisiama be rimto teismo proceso. Egiptas netaps demokratinė šalimi, jeigu nebus užkirstas kelias tokiems e, žmogaus teisų pažydimams Egipte. ES su vyriausiai galiotinė prieš akiją turėtų imtis visų veiksmų, kad būtų išklausyti Egipto žmonės. Turi būti gerbiami laisvi rinkimai į parlamentą ir parlamentas turėtų laikytis visų jam suteiktų teisėkuros įgaliojimų. Taip pat reikėtų numatyti ir daugiau prieigos prie laisvosios mūsų rinkos, jeigu e, būtų gautas pažadas e, užtikrinti e, žmogaus teisės, ypatingai moterų ir vaikų teisės Egipte. Be abejo, sunkus dabar laikotarpis, bet jis yra labai svarbus, tas perinamasis laikotarpis. Ir dabar iš tiesų pasimatys, ar žodis revoliucija Egipte turi savo tikrąją prasme, ar bus pajudėta laisvės link. Ačiū. Toliau kolegė Benera Patų pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, nuo to laiko, kai uh, pasitraukė Mubarakas 2011 e, metais, e, šaliai vadovavo kariškiai kurie turėjo parengti konstitucijos projektą ir parengti parlamento rinkimus. Praeitų metais, šiais metais, birželio mėnesį, birželio 17 dieną, buvo išrinktas prezidentu panas Mursi. Reikėtų nepamiršti, kad tai yra žmogus, kuris uh, pasisakė kažkada už tai, kad moteris būtų leista uh, uh, išsiskirti su savo vyru, nereikalaujant vyro pritarimo. Turime rūpintis moterų teisėmis, nes be jų neįsivaizduojame demokratiją Egipte. Todėl mums reikia, kad būtų parengta kad būtų e, įgyvendinta moterų teisų hartija, kurią pareimė tūkstantis moterų ir kurią pritarė tūkstančiai egiptiečių. Joje yra numatytos teisės gali dalyvauti politinėme e, gyvenime, e, sprendimų prieimime ir teisinė lygybė su vyrais. Egipto valdžia turėjo saugoti visas moteris nuo bet kokios, bet kokios smurto. Pone Pone Ašta, ponios Ašta, norėčiau paklausti, kokiu priemonių ketina imtis tam, kad būtų užtikrinta demokratija Egipte? Ką mes galime padaryti tam, kad moteris Egipte galėtų turėti visas jam, jams reikalingas teisės? Pone Benarabatų, jūs lik ir laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko, tačiau aš kelis kartus bandžiau jums pasiūsti ženklą, jog kalbate per greitai, man vertėjai davė tą suprasti ir tada iš tikrųjų turėčiau nutraukti jūs, bet jūs baigėte savo pasisakymą, tai dabar kolega Tenok, vieną minutę. Ponas Murs yra pirmasis e, demokratiškai išrinktas Egipto prezidentas po to, kai buvo nušalintas Rubakas. Buvo, e, Egipto žmonės išreiškė, išreiškė savo e, valią, tačiau aš manau, kad mes turime reikalauti, kad Mursi turėtų ištesėti per rinkimų kampaniją duotus pažadus. Tai reiškia, kad pirmiausia, jisai turi siekti stabilumo ir turi padaryti viską, kad būtų surastas taikus sprendimas Izraelio ir Palestinos konflikto, kuris garantuotų dviejų valstybių egzistavimą. Antra, kartu jisai turi rūpintis koptų bendruomenės ir kitų krikščių, krikščionių reikalais savo šalyje bei pasipriešinti salafistų ekstremizmui. Aš džiaugiuosi, kad jo naujojo vyriausybėje yra krikščionių ir moterų. Jis turėtų dabar nusišalinti nuo musulmonų brolijos nes e, e, jį šiuo metu reikalauja, kad būtų e, Egipte taikomas šarijato įstatymas. Tai reikštų, kad tai Egiptas taptų panašus į Iraną, o tai būtų pražutinga tiek Irano žmonėms, tiek Irano ekonomikai. Dėkoju. Ačiū ponui Tenok. Dabar ponė Matijas, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Naujasis Egipto prezidentas ponas Mursi pradeda dirbti kaip pirmasis prezidentas po, po Mubarako režimo pabaigos. Visi prisiminame, kad likus kelioms dienoms iki prezidento rinkimų buvo paskelbta apie tai, kad parlamentas yra išrinktas neteisėtai ir tai sukėlė nemažai nerimo. Akivaizdu, kad kariuomenės veiksmai yra pernelik, yra visiškai neribojami. Prezidentas turėtų imtis veiksmų tam, kad būtų apribota kariškių gale. Jis taip pat turi reikalauti, kad būtų parinkta naujoji konstitucija vis dar išlieka rizikos, kad e, Egipt, Egipte valdys kariškiai ir kad jame neveiks demokratiškai išrinkta vyriausybė. Be abejo, egiptiečiai patys turi imtis veiksmų ir patys turi e, spręsti savo likimą, tačiau mes turėtume padėti jiems, e, padėti jiems visomis išgalimis ir taip pat turėtume padėti jiems užtikrinti, jog šalyje veiktų demokratiškai išrinktas parlamentas. Dėkuoju, panas Belderis, toliau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš bendrauju su krikščionimis Egipte. Vakar su jais kalbėjausi ir jie man pasakė, kad jie labai yra sunerimę dėl dabartinės situacijos šalyje. Naujasis prezidentas, kuris yra musulmonų brolyjos narys, ponas Mursi, padarė kelis krikščionims nuraminti skirtus pareiškimus. Nuo to tai laiko, kai žlugo buvo Mubarako režimas musulmonų brolyje bent jau tris kartus e, e, sulaužė savo pažadus. Ir todėl aš norėčiau kreiptis į vyriausiąją įgaliotinę, paraginamas ją e, skirti pakankamai dėmesio krikščionių mažumos padėčiai. Ir dar yra vienas dalykas, apie kurį negali pamiršti vyriausiai galiotinė, tai yra tai, kad Egiptas šiuo metu turi su, taikos susitarimą su Izraeliu ir kad jis turėtų ir toliau galioti, ir tam, kad būtų tinkamai apsaugota siena Izraeliu. Kolega Obermairis. Egipto krikščionis baiminasi, kad naujai išrinktas prezidentas musulmonų brolijos atstovas uh, Mursi e, pavers jų kasdienybę pragaru. Koptai e, sudaro nuo 10 iki 20 procentų Egipto gyventojų, maždaug 10 milijonų žmonių, ne visi prisipažįsta esantis koptais. Jų religiniai poreikiai yra e, ribojami ir jie prie to yra pripratę, tačiau padėtis dar labiau pablogėtų įsigaliojus islamistams, jeigu anksčiau su uh, jais kovojo valstybės struktūros, tai dabar visa valstybė pradės e, kovoti. E, baronienė Eštin turėtų įvertinti krikščionių padėtį Egipte, ES turėtų sieti visą finansinę paramą Egiptui su žmogaus teisų laikymuose. Ačiū kolegai Obermairiui. Dabar kalbės 15 suregistravusių parlamento narių, pirmasis kolega Milan Mor. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad prezidento rinkimų rinkimai Egipte vyko be didelių sunkumų. Galime pripažinti rezultatus ir teigiamą, reikia vertinti teigiamą jų pripažinimą, tačiau aukščiausiosios karinių pajėgų tarybos veiksmai parodė, kad Egipte formuojasi du valdžios centrai, du valdžios poliai. Jie turi kalbėtis tarpusavį, kitaip padėtis taps sudėtinga, reikia užtikrinti tvarkingą perėjimą prie demokratinės santvarkos. Tikiuosi, kad bus sudaryta nauja šalies vyriausybė, kad joje bus plačiai atstovaujama e, visiems visuomenės sluoksniams. Svarbu parengti naują konstituciją ir e, tikiuosi, kad Egipte pradės veikti daug partinių politinių sistemų, bus gerbiamos mažumų teisės. Turime nepamiršti krikščionių mažumos svarbos ir e, jos teisų bei nediskriminavimo būtinybės Egipte. Egiptas svarbi arabų pasaulio ir viso regiono valstybė, nes įvykiai joje daro įtaką kaimininėms šalims, apie tai minėjo ponas Pioteringas, labai svarbu, kad politikai suvoktų, kokie svarbus jų priimami sprendimai ir kad jie gali turėti įtakos visam regionui. Egiptas privalo toliau laikytis tarptautinių įsipareigojimų, e, atitinkamą pažadą vertinu teigiamai, teigiamai Europos Sąjungai Egiptas yra labai svarbi šalis viduržėme jūros regione, todėl turime padėti jam pereinamojų laikotarpių, dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi mums primtinų vertybių. Noriu pareikšti savo solidarumą Konrado Adenauerio fondui. Jis yra patekęs jau prieš kelias mėnesius ir labai sudėtinga padėti. Ačiū kolegai Milan Mon, Elkadrau kalbės vieną minutę. Ačiū ponio pirmininkė, mėly kolegos, per pastaruosius mėnesius Egipte vyko įdomus įvykiai. Buvo daug e, dramatiškumo, įtampos, vyko diskusijos dėl naujos konstitucijos prezidento įgaliojimų, tačiau buvo paleistas parlamentas, galime daryti išvadą kad e, karinio režimo priešininkas laimėjo rinkimus, tačiau vadžias valdžios savo rankose ir toliau išlaiko kariškį. Nepaisant to, turime teigiamai vertinti pastarojo laikotarpio raidą Egipte. Europos Sąjunga šiuo metu privalo padėti tvirtinti demokratinės permainas, pirmiausiai padėti šaliai atsigauti ekonomiškai, nes turizmo sektorius praktiškai žlugo, užsienio investicijų nėra, šalies biudžetas beveik tuščias, klausimas kyla, kokiu veiksmu ims, imsis vyriausiai įgaliotinė tam, kad padėtų atsigauti Egipto ekonomikai, nes tai yra būtina prielaida demokratinėms permainoms. Pirmininkas, ačiū kolegai Elkadraui, dabar kalbės kolega Karim vieną minutę. Pan pirmininkė, neseniai lankiausi su kitais kolegomis Egipte dar prieš prezidento rinkimus. Tuo metu padėtis buvo labai sudėtinga. Vyko uh, uh, galios konfliktas tarp vyriausiosios uh, karinių pajėgų tarybos ir e, kitų valdžios struktūrų. Galiu jūs patikinti, kad e, nebuvau įsitikinęs tuo, kad vyks liberalizavimo, liberal, liberalios permainos Egipte ir bus užtikrinamos mažumų ir moterų teisės. Mes privalome teikti paramą Egiptui, tačiau e, neturėtume palengvinti galimybės valdžioje esantiems apriboti. E, teisės asmenų, kurių pažiūros yra kitokios. Mes turime stengtis, kad būtų laikomasi bendrų vertybių. Ponas e, Petringas kalba kaip krikščionis, aš jam atsakau kaip musulmonas, mes turime vadovautis bendrais žmogiškumo principais ir dėkti juos dabartinėje Egipto visuomenėje, kuri tik tai formuojasi. Ačiū ponui Karimui, dabar kalbės ponas Vigeninas dvi minutės. You, Ačiū, ponė pirminkė. Kirmiai kolegos, nuo pat pradžios mes žinojame, kad Egiptas ilgai ir sunkiai eis demokratijos keliu. Ir e, žinojame, jog institucijos yra nestabilios, ekonominė ir socialinė krizė vis dar alina šalį, kariškiai vis dar yra valdžioje, o politinės jėgos yra pasiskiršusios tarp nu, nus, nusaikesnių ir mažiau nusaikių. Turime pasitengtis, jog demokratinės jėgos e, susilauktų daugumos palaikymo. Ponas Mursi panašu, kad yra patikimas asmuo ir jis suvokia savo atsakomybę suvienyti šalį, apsaugoti mažumas ir toliau taikiai vyk, uh, uh, eiti perėjimo, perėjimo prie demokratijos keliu. Turime paremti vis, e, jį visa, visomis savo išgalimis, turime jį paraginti, ryštingai elgtis. Dabar jis turi visą dėmesį skirti parlamento rinkimams. Uh, Jis turėtų paremti taip pat pasaulietiškas partijas tam, kad uh, islamistai dar kartą nelaimėtų rinkimų, įskaitant ir uh, pono Mursi uh, kai kuriuos uh, uh, šalininkus. O kariškiai turi pasirengti palikti valdžią. Valdžia turi priklausyti žmonėms ir todėl Europos komisija, taryba ir mes turėtume pakoreguoti naują kaiminystės politiką taip, kad ji e, paremtų labiau socialinius ir ekonominius pokyčius e, šalyje. Ir neturėtume bijoti to, kad e, ponas Mursi atstovauja musulmonų brolyjei. Mes turėtume jį vertinti pagal jo veiksmus, o ne pagal mūsų lūkesčius, jo politinę praeitį ar praeitį ją padarytus veiksmus. Dėkoju. Ačiū panui. Vygeninai dabar procedūra prašau žodžio. Pirmiausiai žodis teikiamas panui Howard. Aš nebuvau užsirašęs kalbėti, bet vis tiek man yra malonu, kad sutikite man žodį. Kai buvo paskelbti e, prezidento rinkimų rezultatai Egipte, mes e, Išgirdome apie tai, kad buvo šiokių tokių įtarimų, jog balsavimo rezultatai buvo suklastoti. Ir kaip šiandien kalbėjo kolegos, mes turime padaryti, stengtis išlaikyti stabilumą šalyje. Nes jei bus užginčyti rinkimų rezultatai, tuomet e, bus padarytas galas visam arabų pasaulio pavasario, visam arabų pavasariui. Vyriausybė turėtų ginti moterų ir vaikų teisės, jie turėtų ginti pluralistinę demokratiją ir manau, kad nereikia užimti kategoriškos pozicijos, kuri dažnai yra išsakoma politinio islamo e, atžvilgių. Turėtume e, vertinti uh, naujų politinių figūrų veiksmus pagal tai, kaip jie laikosi mums duotų įsipareigojimų, kaip jie, te, e, kaip jie įgyvendina savo pažadus ir kokią ateitį kuria savo šaliai. Frau kolegin Sargentini. Ir dabar kolegės Argentinė, paskutinė kalbėtojų sąraše pagal procedūrą, prašau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu prašymą, ponė pirmininkė. Matėme, stebėjome rinkimus Egipte, džiaugiamės tuo, kad pirmą kartą laisvai išrinktas prezidentas prezidentas Mursi. Jam um, tikrai labai sunku yra šiuo metu, nes dar prieš jam pradedant eiti savo um, kadenciją buvo atimtos, atimti kai kurie įgaliojimai iš jo. Taigi pagaliau reikėtų Europos parlamento vardu pakviesti poną Mursi atvykti čia ir um, kreiptis į mus tam, kad galėtume užtikrinti dialogą su laisvai sažiningai išrinktų prezidentu ir kad nereikėtų partnerių laikyti Egipto armijos, Egipto kariuomenės. Ir jeigu parlamento pirmininkas galėtų perduoti e, tokį mano prašymą ir jį gyvendintų, aš manau, kad tikrai paremtume Egipto žmonės labai veiksmingai. Ačiū kolegijai Sargentinį. Baigiama procedūra dabar prašau žodžio ir dar kartą suteikiu žodį baigiamai ponui Mavrojanis. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite tarti man keletą žodžių dėl pastabų, kurias man adresavo garbus parlamento nariai. Pirmiausiai dėl nevyriausybinių organizacijų gaunančių paramą iš užsienio sumažėjimo. Iš tiesų tai kelia nerima E, nes nevyriausybinės organizacijos yra visų demokratinių visuomenių svarbus pagrindas, svarbus kertinis elementas, e, kuriant politiką. Tas taip pat pasakyti ir apie Europos Sąjungą. Ir Europos išorės veiksmų tarnyba labai nuodugniai stebi, kropščiai stebi situaciją ir baroninė Ešton jau yra pareiškusi savo nerimą dėl to, kokia prasta yra nevyriausybinio organizacijų padėtis Egipte ir kaip jis suprastėjo mm, išrinkus naująjį parlamentą. Vasario 27 dieną šių metų apie tai kalbėjo taip pat ir užsienio reikalų ministrai savo susitikime. Ir mm, buvo kalbėta apie tai, kad e, kai kurie nevyriausybinio organizacijų darbuotojai buvo teisiami ir mes e, vasaro 21 dieną esame dar kartą paraginę atidėti tyrimus, procesus iki tol, kol bus e, patvirtintas naujas nevyriausybinio organizacijų veiklos įstatymas. Kaip žinote, iki 2013 metų balandžio dabar tas tyrimas atidėtas ir buvo panaikintas draudimas veikti nevyriausybinėms organizacijoms. E, nepaisant to, teismo procesai nebuvo panaikinti ir dėl to Europos išorės veiksmų tarnyba ir toliau dės visas pastangas, kad būtų nepaleistas iš akių šis dalykas. Mes glaudžius ryšius palaikome su Egipto valdžios institucijomis, taip pat bendradarbiaujame su um, partneriais iš JAV ir kitais partneriais tam, kad um, būtų galima atidžiau stebėti įvykius Egipte. Daugelis jūsų kalbėjote apie e, dvišalių E, dvišalį sustarimą tarp Egipto ir Izraelio. EIVT mm, tikrai e, nepaleidžia iš akių ir šio momento, bet kaip žinote, e, Izraelis yra pareiškęs, kad nesilaikys to sustarimo ir mes privalome pripažinti tokio pareiškimo reikšmę ir svarbą. Dėkoju visiems parlamento nariams už galimybę pakalbėti šią svarbę temą apie tai, kas vyksta Egipte išrinkus naująjį prezidentą Mursi. Po to, kai buvo um, paleistas ankstesnis um, parlamentas ir, ir um, ėmėsi smarkiau veiksmų taip pat ir karinės paėgos, reikės dar uh, glaudžiau tikriausiai stebėti vykstančius procesus. Bet žinote, kad Europos e, išorės veiksmų tarnyba tikrai um, rūpinasi žmogaus teisų įgyvendinimu visame pasaulyje. Ir taip pat nepamirštame ir Egipto. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti sklandų pereimą prie demokratinės valdžios. Norime, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės Egipte ir kad būtų tinkamai vertinta tai, kaip jų yra laikomasi šioje šalyje. Ponas Petaringas visiškai teisingai kalbėjo ir aš e, jums e, reiškiu tikrai pačią didžiausią pagarbą dėl to, ką sakėte. Mes tikrai stengiamės visapusiškai atsižvelgti jūsų komentarus. Ypatinga dėmesį reikia kreipti be abejo į religinę tikėjimo laisvę ir negalime pamiršti taip pat ir moterų teisių. Vyriausiosios įgaliotinės ponios Ašton vardu galiu užtikrinti jūs, garbus parlamento nariai, kad ES ir toliau e, skirs reikiamą dėmesį padėties klostymuisi Egipte ir stengsis bendradarbiauti su būsima valdžia. Ačiū. Dėkojame ponui Mavrojanis. Diskusija šiuo klausimu baigta. Posėdis bus pratestas rytoj, Liepos 5 dieną, 9 val. ryto ir tęsis iki, 5, iki 17 val. Posėdžio protokolas bus